dichiaro ripresa la sessione del parlamento europeo interrotta il due marzo. duemiladiciassette norėčiau pratęsti europos parlamento plenarinį posėdį. norime pradėti posėdį ir pirmiausia pareikšti